Euh, bonjour, je vous propose de, de commencer notre. Sveiki, siūlau pradėti posėdį. Jūs turbūt matėte, kad darbo tvarkė yra nemažai e, klausimų numatyta. Pirmiausia, judumo e, srities klausimų. Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į kai ką. Rytoj gali kilti problemų atvykti į parlamentą, kadangi rytoj Belgijoje vyks streikas e, viešojo sektoriaus darbuotojų ir transporto darbuotojų streikus. Tai reiškia, kad gali kilti problemų dėl e, transporto, dėl atvykimo ir e, pusę dešimtos tikiuosi, kad vis tik tai jau mes būsime susirinkę ir galėsime užsimti darbo tvarkės klausimais, kurie numatyti. Matau, kad e, Agnes Jungerijus atvyko, gal jį galėtų trumpai pakalbėti apie e, komandiravimo darbuotojų direktyvą, apie dėrybas. Agnes, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš galvoju apie tai, ar Belgijos profsąjungos koordinuoja savo streiką, streikus su mūsų balsavimo sesija. Ar visuomet taip sutampa dėl komandiravimo? Septintosios trišalės darybos numatytos trečiadieniui. Galima sakyti, kad pasiektas rimas dėl kolektyvinio sutarčių, dėl atlyginimo atlygio. Taip pat apie dienpinigius kalbėjome. Bet yra penki labai rimti klausimai, kurie neišspręsti Mes su taryba ir kartais su komisija nesutarėme dėl tų klausimų. Pirmiausia, komandiravimo trukmė 24 mėnesiai, plius pratesimas parlamento pusėje, toks pasiūlymas tarybos pozicija 12 plus 6, komisija taip pat e, pasisako už 24 mėnesius. Transporto sektorius taip pat kelia problemų, tai man atrodo, e, aktualu ir dabartinėms šios dienos diskusijoms mums, kadangi e, sakome mes savo nuomonėje, rengdamėsi balsuoti, kad transportas e, turėtų pakliūti naują direktyvą, o taryba siekė bendro sustarimo, taigi tai antra didelė problema, trečioji e, dviejopas teisinis pagrindas, ketvirta problema – E, subrangovai. Toliau perkelimas ir taikymas. Taryba užuoti prastinių dviejų metų siūlo trejus ir ketverius e, perkelimui. Taigi tos rimtos problemos neleidžiam susitarti ir mes taip pat turime dar baigti dėrybas apie, apie e, bendras komandiravimo principus, taip pat taryba ir komisija turėtų siekti pasiekti sustarimą per ateinančias keletą savaičių. Aš jaučiu ant savo pečių, kaip didėja spaudimas bet tikiuosi, kad mes užtikinsime gerą subalansuotą poziciją visos trys institucijos. O daugiau galėsiu papasakoti po trečiadienio. Ačiū. Anies. Manau, kad mm, dar e, pakalbėsime apie tai šešėlinių pranešėjų mm, posėdė prieš tarybos susitikimą, susitikimą taryboje 28. Noriu pasakyti dėl vertimo bulgarų, fin, suomių ir kroatų kalbos, jų e, įvertimas į šias kalbas nenumatytas. Dar noriu pasakyti, kad Marita e, turi atvykti į posėdį, bet lėktuvas jos vėluoja ir tikiuosi, kad jai pavyks vis tik tai spėti į posėdį, prisijungs vėliau. Toliau kalbėsime apie vykdymo užtikrinimo reikalavimus ir konkrečias kelių vairuotojų e, kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės. Mūsų nuomonės referentė yra Martina Dlabajova. Suteiksiu į žodį dėkoju. Sveiki visi. Pirmiausiai noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie E, atsiuntė 367 net pakeitimus, mano nuomonė. Kaip žinia, darbuotojų komandiravimo klausimas yra labai e, svarbus ir jūsų visų nuomonė yra labai svarbi, taigi visiems dėkoju. Aš išnagrinėjau visus pakeitimus ir matau, kad yra kūrybinių minčių pasiūlyta, kūrybiškų ir mes turime galvoti, kaip kūrybiškai dirbti rengiant kompromisus. Norėčiau pristatyti Jums savo požiūrį į šią nuomonę ir mes turėsime su šešėlės pranešėjais toliau dirbti. Mano uh, noras yra rasti techninių požiūrį logišką sprendimą, kad mes galėtume įveikti politinius skirtumus, pakilti virš jų. Taip pat Norėčiau taisyklių sektoriai, kurias būtų galima įgyventi, kad būtų galima užtikrinti kontrolę ir kad nebūtų sudėtinga operatoriams taikyti tas taisyklės, taip pat numatyti e, deramas socialinės garantijas vairuotojams. Aš manau, kad visi sutiks su tuo, e, kad tai yra geri tikslai, reikia e, mums ieškoti sprendimo. Kaip žinia, dėl pas atlygio paslaugų teikėjams tai yra susijęs su darbuotojų komandiravimo direktyva, bet ši direktyva taip pat yra peržymė, kaip sakė Nies Jongerijus, atsiranda uh, daug naujų elementų uh, toje 97 ne, negu 97 metų direktyva, pažiūrėjau, dėl atlygio e, socialinių garantijų ir panašiai. Ir mes šiaip m, transporto sričiai norėtume specialaus teisės akto ir tarptautinio transporto ir tranzito aš siūlau neįtraukti į direktyvos rytinės būtų labai sudėtinga e, tokiam mobiliam sektoriui kaip transportas taikyti komandiravimo taisyklės. Pavyzdžiui, kas man gali paaiškinti, kaip apskaičiuoti, kaip gyvendinti taisyklės ir užtikrinti kontrolę, kai vairuotojas po keletos valandų atsiduria kitoje valstybėje ir vėl kitoje valstybėje narėje Jeigu man kas nors galėtų įrodyti e, tai, pavyzdžiui, kaip galima užtikrinti, kad būtų apskaičiuotas vis kabotažas, aš galbūt pakeisiu savo nuomonę. Aš vis tik tai įtraukiu kabotažą į, e, nuo pirmosios dienos į komandiravimo direktyvą, nes kabotažas yra e, stabilesnio pobūdžio veikla. Mes taip pat turime rasti bendrą sprendimą. Taip, specialaus teisės akto reikia ir turime išspręsti problemą, kuri atsirado dėl to, kad ne vienodai taikomos komandiravimo e, darbuotojų e, direktyvos nuostatos, taisyklės. Mes e, kalbėjome su šešėlinės pranešėjais jau buvome susitikę ir e, manau, kad tikrai mums pavyks susitarti. Noriu, kad mes pademonstruotume visiems, jog parlamentas gali rasti gerus sprendimus, kurie yra aukščiau politikos. Toks yra mano e, bendras požiūris, bendra pozicija ir norėčiau dabar išklausyti kolegų. Gal paskui apibendrinsiu savo e, tas jūsų išsakytas mintis, jeigu to reikės. Ponas Hetmanas. Po pierwsze chciałem e, bardzo e, serdecznie przeprosić. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti kolegos Jasovieckos vardu. Jis sudarė su pačia problema kaip ir pirmininkas. Vėluoja skrydis. Būtent todėl ir netvyko į komiteto posėdį. Ir taip pat Ivanas paprašė, kad pristatyčiau jos poziciją. Ponios ir ponai, transporto sektorius yra labai ypatingas. Jo darbuotojai yra labai judus. Būtent todėl ypač šiam sektoriui reikia aiškių, skaidrių ir lengvai įgyvendinamų taisyklių, kurias taip pat būtų lengva kontroliuoti. Reikia tokių taisyklių, kurios padėtų sektoriui geriau veikti, šiam sektoriui, kuris yra Europos ekonomikos ir konkurencingumo pagrindas. Jau seniai sprendžiame komandiravimo klausimą ir suprantame, suprantu, koks sudėtingas tai klausimas. Ir, pažiūrėjau, tos taisyklės, kurios galioja darbuotojams, kurie nėra judus, kaip, pažiūrėjau, statybų sektorių darbuotojams, negali būti perkeltos čia, transporto sektoriu. Matome, kad pakeitimai yra labai įvairūs ir dauguma nepalaiko jokių vieno sprendimo. Būtent to labai džiaugiuosi, kad šelniai pranešėjai sutiko, jog reikia imtis klausimo esmės ir na, e, nesiremti savo politinėmis ambicijomis. Artimiausiu metu svarstysime klausimus su tarptautiniu transportu ir kabotažu. Tikiuosi, pavyks rasti kompromisinį sprendimą, kaip pritaikyti šias taisyklės. Kitas dalykas - jau esamų taisyklių įgyvendinimas. Matau daug gerų pakeitimų. Panašu, kad einama prie konsensuso, jo komisija turėtų parengti standartizuotus dokumentų versijas, kas turėtų mažinti administracinę naštą. Mūsų frakcija palaikys kuo didesnį e, valstybių narių bendradarbiavimą ir kontrolės palengvinimą. Manome, kad reikia elektroninės sistemos deklaracijoms teikti. Daug parlamento narių kelia minti, kad tokia sistema turi būti kuriama remiantis jau esamą sistemą IMI. Geras tai būtų sprendimas. Tai padėtų greičiau registruoti duomenis ir taip pat greičiau juos atnaujinti. Tikiuosi, kad, kad parengsime bendrą sutarimą dėl kontrolės, dėl gyvendinimo, taip pat dėl darbo stručių ir atlyginimo kontrolės. Šio klausimo reikimtis iš karto ir dokumentai turi būti saugomi į darbdavių įsisteigimo vietose. Kontrolė turi būti per sutinga. Taip pat, kaip jau buvo minėta, Kontrolės direktyvoje jau yra daug aiškių gairių, kaip turi būti vykdoma kontrolė. Reikia dirbti atvirai ir atsakingai, kaip būtų galima parengti gerą sprendimą. O na, kas vis tik apsunkina labiausiai mūsų gyvenimą, tai yra tai, jog trūksta kompromisų, trūksta, trūksta sutarimo dėl komandiravimo. Bet dar vyksta trilogai. Bet taip pat nepamirškime, kad nors taisyklės taip pat taikomas ir transporto sektoriui. Todėl reikia galvoti taip pat ir apie pokyčius ateityje. Reikia taip pat vertinti, ar tikrai atsižvelgiama į transporto sektoriaus ypatingosius bruožus. Kai kurie pakeitimai rodo, jog vis tik gali būti sunkumų, pavyzdžiui, kalbant apie ilgalaikį komandaravimą, taip pat sunkumų dėl kolektyvinių sutarimų. Visą tai gali kelti papildomos administracinės naštos. Reikia elgtis labai atsargiai, elgtis labai atsakingai. Kai kurie kolegos kalbėjo apie fiktyvių įmonių problemas, apie ilgai keliaujančius darbuotojus, apie karius socialinius klausimus. Norint įspręsti visus šios sudėtingus klausimus, reikės gerai bendrabiauti tarp pranešėjų ir komitetų. Dėkoju. Dėkoju. Pone Regner, socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau pradėti nuo pradžių ir priminti pradžią. Tai kalba eina apie žmonės, darbuotojus, darbininkus, kurie sunkiai dirba. Ir Jie dirba sunkiai ir tranzito atveju, ir kabotažo atveju, ir tarptautinio transporto atveju. Svarbiausias dalykas yra darbo sąlygos ir tų žmonių, ten dirba žmonių e, darbo saugos sąlygos ir darbo sąlygos. Tad nebūtų gerai, jeigu numatytume labai siaurus kriterijus, kuriuos sunku būtų kontroliuoti kartais galbūt sunku kontroliuoti, kada yra kabotažas, kitos formos. Ne. Klausimas yra, kiek laiko žmogus sėdi sunkvežimėje. Kiek klausimas, ar jis gali oriai pernakvoti. Čia yra svarbėjai dalykai. Taigi svarbu yra ne tik vidaus rinka, ar transportas, judumas, eismas. Ne, visų pirma, svarbiausia yra tie žmonės, kurie sėdi kabinoje. Ir komitetas jau yra priejas nuomonės, kad Kalbant apie komandiravimą, reikia kalbėti apie tos darbuotojus, kurie komandiruojami ir reikia vertinti jų situaciją. Jiems visiems reikia tinkamos apsaugos. Būtent apie tai mes turime kalbėti. Norėčiau priminti šešėlinį pranešėjų posėdį, kuris vyko ir norėčiau padėkoti paniai Labajovai mūsų pranešėjai. Tikrai mūsų visų pozicijos skiriasi, požiūriai skiriasi, frakcijos skiriasi, Tačiau tikiu, kad ir toliau dirbsime konstruktyviai. Nebijoju, kad nariai nori rasti kompromisą, užuot tiesiog e, diskutavę dėl svarbių klausimų ir tikiuosi, kad bus tą kompromisą pavyks pasiekti. Kas dar labai svarbu? Taip, kompromisus reikia rasti. Reikia rasti tokius kompromisus, kurie tiktų visiems, tiems, kas vairuos sunkvežimis, kad jis būtų naudingi darbuotojams. Nepamirškime ir dviejų pateisino pagrindo klausimo. Be to, svarbu ir tai yra, kad reikia griežtinti kontrolę ir tinkamai įgyvendinti. Taip yra įgyvendinimo direktyva, tačiau ten yra daug spragų Kitas dalykas, svarbu ne tik gyvenimo direktyva, svarbu ir pats komandiravimo klausimas jį reikia išspręsti. Ta beje mes matome dabar ir taryboje, kad dabar vyksta e, taryboje dėrybos dėl dienų. Kad kiek klausimas, ar tai tikrai padeda apsaugoti tuos žmonės, kurie vairuoja automobilius? Ar tikrai tos diskusijos dėl dienų apsaugos juos? Vis tik sprendimai, galtiniai sprendimai, kuriuos mes pasieksime, turi būti tokie, kurie geriau saugotų darbuotojus. Dėkoju. Dėkoju. Berats EKR nėra atstovų. Toliau Karen Guevardu, prašau. Dėkoju. Atsiprašau kolegos vardu, kuris negalėjo atvykti į posėdį, tačiau pristatysiu mūsų poziciją. Pirmiausia, dėkojame pranešėjai už ir pristatymą, ir taip pat už pasiūlymą, kurį mums pateikė. Be abejo, tai, kas mums labiausiai rūpi, tai yra tai, kad reikia užtikrinti darbuotojų teisės. Reikia užtikrinti taip pat geras darbo sąlygas Ir tuo remiasi, kaip tik, nu, to siekia dauguma pakeitimų. Taip pat reikia numatyti tinkamą įgyvendinimą, reikia užtikrinti geras darbo sąlygas visoje šioje, visame šiame sektoriuje. Ir todėl valstybės narės taip pat turi turėti daugiau galimybę atlikti kontrolę. Kaip tik e, tai siūlome daryti savo pakeitimais. Norime, kad kuo daugiau darbuotojų būtų kuo geriau apsaugoti ir taip pat norime, kad valstybės narės tinkamai galėtų visą tai kontroliuoti Taigi tokios dvi sritis ar tokios dvi kryptis, kuriamis juda mūsų pakeitimai, mes manome, kad tai padės geriau apsaugoti komandiruotus darbuotojus. Komandiravimo taisyklės yra naujos, siek, jomis siekiama tinkamai subalansuoti konkurenciją iš vienos pusės, konkurencingumą ir taip pat darbuotojų apsaugą. Be abejo, visai labai svarbu. Dėkoju. Dėkoju žalių vardu, ponė Renkė. Nerankė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat Martinai už projektą. Dėkuoju kitiems šiandienos pranešėjams. Manau, kad jau pradėjome visai neblogai per praeisį šiandien pranešėjų sutikimą. Taip panašiai atbėdėmės tai, kas įvyko praeisį savaitę. Buvo atvejs, e, Čekijos vairuotojas dirbo Vokietijoje ir kaip tik, tik, tik po to, kai, buvo, kai sudūrė su Vokietijoje vykdoma kontrolė, jisai sužinojo, kad jis turėtų gauti Vokietijos minimalų atlyginimą, bet jis to prieš tai net nežinojo, o jis gaudavo vos trečdalį minimalios algos. Taigi padedamas e, Profesinės sąjungo federacijos Vokietijoje, jis padavė savo įmonę teismą ir ta įmonė nutarė išmokėti skirtumą, Taip pat yra atgalinė data išmokėti skirtumą, nes, kaip sakau, žvarots Vokietijos turėjo uždirbti Vokietijos minimumą. Manau, kad ta byla, tas atvejis e, turi viską labai aiškiai parodo situaciją. Deja, teismas nebėmė sprendimų, nes buvo susitarta, tačiau vis tik tai rodo, jog abiems pusėms reikia daugiau teisinio iškumo ir kad yra daug tokių pilkųjų zonų ar spragų, kurių mes dar Europos lygių nesame išaiškinę. Būtent todėl mums kyla užduotis kad užtikrint, kad, e, kad teisės aktai būtų aiškesni, kad kontrolė būtų geresnė, kad būtų vis, tai galim, visą tai būtų galima geriau gyvendinti. Žiedama į komisijos pasiūlymą, manau, kad tai neveda prie didesnio iškumo. Manau, kad kaip tik, tai tiek iš darbuotojų pusės, tiek iš įmonės, galbūt ir MVI įmonės, ar padėsnės įmonės pusės, e, kelia tik tais daugiau chaoso nes trūksta aiškaus supratimo. Taip pat trijų dienų taisyklė. Kažin, ar ji padės MVI lengviau įgyvendinti šias taisyklės. Ir kažin, ar tai sukurs geresnę situaciją darbuotojams. Taigi aš, vertindama šį, šį dokumentą, noriu pasakyti, jog taisyklių aiškumas ir gandinamas yra pats svarbiausias dalykas šioje diskusijoje. Taip pat aš sureaguoti tai, ką sakė kiti kolegos. reikia padėti MVI taisyklės geriau suprasti ir gyvendinti. Ir kaip tik trilogose, kalbėdami apie darbuotojų komandiravimo direktyvą, irgi kalbam apie didesnį skaidrumo užtikrinimą, kad būtų numatytos, pažiūrėjau, interneto svetainės ir tai būtų labai naudinga transporto sektoriui. Manau, kad tai tikrai būtų naudinga, tu galvoja tai, kas realiai vyksta darbe vietoje. Manau, kad taip pat ir skaitmenis tachografas labai padėtų tikslas įgyvendinti. Reikia tai taip pat turėti galvoje per tolesnės diskusijas. Dar paskutinis dalykas. Manau, kad turbūt nebus daug nesutarimų šioje srityje. Labai džiaugiuosi tuo, ką minėjo kiti kolegos kontrolės priemonės, kurių reikia, norint užtikrinti, kad taisyklių laikomasi, turi būti prieinamos visiems norėms. Nes kitaip Kitaip taisyklės ir e, nebus įgyvendinamos. Tad labai svarbu tą aiškiai pasakyti, kad teisės akte turi būti atviras kodos priemonės sąrašas. Dėkoju. Dėkoju. FDD berots nieko nėra atstovų, ne? Gerai. Dominik Martan, tuomet prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir ponė Martinai, už tikrai šitą didžiulį darbą, kuris jau nuveiktas. Mes įvertiname taip pat. Dėkoju už tai, kad maloniai mūsų išklauso. Mes prieštaraujame minčiai, kad reikia iškelti transportavimo sektorių iš komandaravimo direktyvos. Ir taip pat yra kabotažo klausimas, kabotažas kuria nesažininką konkurenciją tarp užsienio konkurentų ir nacionalinių įmonių. Aš esu prancūzas. Na, man nereikia sakyti, kad Prancūzija turi būti pirma, bet noriu pasakyti, kad tūkstančiai darbo vietų buvo prarasti šiame sektoriuje. Trečdalis transporto įmonių per dešimt metų dingo. Taigi Todėl labai svarbu šie pakeitimai yra. Sprendimas būtų paprastas, užtektų tik uždrausti kabotažą, kaip kalbėjo prieš tai pasisakė kalbėtojai. Ne, nebebūtų tų problemų su tom trim, penkiom ar šiom dienom, kada mes tiesiog matome, jog transporto darbuotojas, vairuotojas yra tiesiog išnaudojimas per tą laiką. Paprasčiausia būtų kabotažą tiesiog uždrausti. Tuomet, jeigu įmonė nori vežti iš A taško į tašką B kitoje valstybėje narėje, tai tuomet tai galėtų daryti viena ar kita transporto įmonė ir gali tekti grįžti be krovinio arba gali vežti krovinį kitą valstybę narę. Todėl čia yra netikrinų sutarimų su Martina ir mes siūlome labai paprastą sprendimą. Toliau dėl tachigrafo. Koks puikus tai klausimas. Reikia sekti ir tai, kiek nuvažiuota kelio, kiek, kiek ilsimasi, kokios patrukos daromos. Nepamirškime taip pat, kad yra ir kitų taisyklių - aplinkosauginės taisyklės, hygienos taisyklės, gyvūnų gerovės taisyklės. Tai šalia, šalia to taip pat yra ir saugumo taisyklės. Ir visa tai lieka nuo šalyje. Be abejo, reikia saugoti vairuotojus, kaip jūs minėjote, tai yra žmonės, darbininkai, bet svarbu ir visa kita. Nepamirškime taip pat ir to, ką jie transportuoja. Kitas dalykas taip pat yra infrastruktūros panaudojimas. Matome, kad e, kartais vyksta avarijų dėl to, kad per brangu važiuoti greitkeliu, važiuojama kitais keliais. Ir taip, taip pat matome, kad kartais visai nieko nesumokama tai šaliai, kurios keliais pravažiuojama per tą šalį. Visą tai reikia turėti galvoje, neišleisti iš akių. Visą tai taip pat kainuoja. Todėl svarbu, kad transportuotojai taip pat prisidėtų prie infrastruktūros palaikymo, prie valymo aplinkos. Matome tai, kad tie, kas važiuoja per, per Šveicariją, pavyzdžiui, nesumoka Šveicarijai pakankamai Aš esu iš Prancūzijos, man labai patinka mano šalis ir aš noriu, kad tie, kas važiuoja per Prancūziją, susimokėtų tinkamai už tą važiavimą. Taigi, to siekėme mes savo pakeitimais. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponas Arlebrijo. Ačiū, pirmininkė. na, dėl visų trijų tekstų, kuriuos mes iš šiandien iš eilės nagrinėsime, pateiksiu vieną pastabą, pasisakysiu vieną kartą. Visų pirma, noriu padėkoti e, trims pranešėjams, Martinai Drabajovai, e, George Bach ir Veroni Fontane. Jie dirbo prie visų šių trijų tekstų, taigi ir asmeniškai, ir EPP e atstovų komitete, atstovų iš Prancūzijos komitete vardu noriu pasisakyti. Mūsų nuomonė e, pasiūlymai nėra pakankamai ambicingi ir neatspindi dabartinės situacijos e, kel... transportavimo srityje. E, kolegos pateikė keitimų, aš pateiksiu pačius svarbiausius dalykus, už kuriuos mes kovosime visų dėrybų metu. Visų pirma, noriu akcentuoti, kad į taikymo sritį būtina uh, E, į, įtraukti 2009 metų e, reglamentus, kuriuose kalbama apie e, automobilius, kurie yra lengvesni nei 3,5 tonos. Taip pat reikia kalbėti ir apie lengvuosius automobilius, lengvasias transporto priemonės. E, E, reikėtų čia prisiminti praėjusiu metu vasario mėnesį paskelbtą tyrimą, e, kuriame buvo pasakyta, kad e, transporto priemonės, kurios yra lengvesnės nei 3,5 tonų, sudaro maždaug 80 procentų keliuose naudojimų priemonių ir svarbu šias transporto priemonės įtraukti į reglamento taikymo sritį, kad būtų užtikrinta visų kelių operatorių sąžininką konkurenciją. Taip pat svarbu, kad jiems būtų, joms būtų taikomos e, patekimo į rinką mm, sąlygos. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad e, būtų šios transporto priemonės įtrauktos ir į 161 reglamentą 2006 metų, kur kalbam apie darbo laikom, laiką, e, nes iš tikrųjų lengvosios transporto priemonės e, sukelia maždaug 6 e, procentus avarijų, daug tų avarijų lemia nuovargis. Ir visi šie skaičiai rodo, kad e, nėra deramai teisės aktuose atsižvelgiama į transporto priemonės, kurios yra lengvesnės nei 3,5 tono. Dėl to atsiranda e, ne vieno nesažininga konkurencija tarp įvairių operatorių. E, taip pat nukenčia saugumas keliuose, sukūriamos pavojingos darbo sąlygos šių sektorių darbuotojams. Aš noriu padėkoti kolegai Žorž Bar. Jis dirbo šią kryptimį ir manau, kad jis tinkamai pasiūlė įtraukti e, lengvasias transporto priemonės į lengvuosius transport, komercinius automobilius į taikymo sritį. Toliau kitas dalykas - kabotažas. Mes norėtume, kad čia būtų apsiribota viena operacija per tris dienas, kad nebū, nevažinėtų tušti sunkvežimiai, kad būtų mažinama sisteminio kabotažo rizika. Tai turėtų taip pat būtina užtikrinti ores ir tinkamas darbo sąlygas ir sąžiningą uh, konkurenciją laikantis laisvo judėjimo principų. Ir EPP mano, kad uh, komandiravimo sistema turi būti taikoma visiems e, vairuotojams e, kurie veža krovinius traptautiniais maršrutais. Toliau dėl tachografų. Mes e, man reikalaujame, kad e, E, išmanieji tachografai turėtų būti įdėkti iki 2023 metų, kad būtų palengvinta e, kontrolė. Ir ta tuo skaitmeninimu valstybės narės turėtų pasinaudoti, siekdamos geriau bendradarbiauti ir geriau keistis informaciją tarp kompetentingų institucijų. Aš manau, kad reikėtų pasinaudoti jau dabar egzistuojančiomis priemonėmis, pavyzdžiui, kovos su nedeklaruotų darbų priemonėmis. Taip pat reikėtų pasitelkti ir darbo agentūrą. Taip pat mes e, pasisakome už kovą prieš fiktyvių įmonių steigimą. E, būtina užtikrinti tinkamas e, sąlygas, e, prieiti prie šios profesijos. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad visa Prancūzijos delegacija, EPP atstovai pasisako už sąžininką konkurenciją tarp krovinių vežėjų. Taip pat turi būti užtikrintas ir vienodas teisės aiktų taikymas ir e, laisvo judėjimo principai neturi būti naudojami m, siekiant pateisinti tam tikras sąlygas, kurios taiko valstybės narės. Ir Taip pat reikėtų neužmiršti, kad šis tekstas turi socialinių aspektų. Mes turime paremti e, vairuotojus, turime užtikrinti ores tinkamas darbo sąlygas jiems, taip pat turime užtikrinti tinkamas sąlygas ir kitiems kelių naudotojams. Taip pat reikėtų neužmiršti ir šių darbuotojų ypatingo mobilumo. Ačiū. Merci, Ačiū, ponia Kosa. Ačiū pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už e, šią nuomonę. Manau, mes visi galime pritarti tam tikroms pasiūlymo dalims, kadangi mūsų visų tikslas yra tas pats. Mes norime gerinti sąlygas darbuotojams, gerinti darbo sąlygas ir darbo užmokesti. Tai yra tikslai, kuriems galime pritarti visi. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo pritarimą. Tačiau yra tam tikrų aspektų, kuriems turėtų būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, konkurencingumas, mm, kiti aspektai, kuriuos turime atsižvelgti. Mes taip pat turime būti drąsus. Esu parengęs keletą pakeitimų, kuriuos norėčiau paaiškinti. Mano nuomonė, konkurencingumas ir paslaugų teikimo laisvė bei paslaugų teikimo ribojimas, paslaugų teikimo ribojimas yra nepriimtinas. Mes turime išalinti kliūtis, su kuriomis susiduria įmonės. Skirtingai nei Prancūzijos delegacija, Vengrijos delegacija mano, kad vairuotojai vis dėlto yra mobilūs darbuotojai, o ne komandiruoti darbuotojai. Būtent taip mes turime juos ir vertinti ir būtent tokia kryptimi turime e, renkti teisės aktus. Neturėtume painioti neteisė, neteisėtos praktikos su veiksminga praktika. Taip pat egzistuoja ir socialinio dempingo klausimas, tačiau Europos parlamentas dar nėra tiksliai apibrėžęs, kas yra socialinis dempingas. Mes taip pat turime kovoti ir su nelegaliu darbu. Ir, ir jeigu rinksimės šį variantą, tai mūsų darbas bus daug veiksmingesnis. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, dėl ko, manau, sutarėme visi. Mes dabar aptarėme keletą teisės aktų ir manau, kad reikėtų suderinti jų įsigaliojimo datas, kad galutinis rezultatas nebūtų chaotiškas. Ačiū dabar, ponas Mikael Tatien. Äh, äh, Ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Rėdinė už puikų bendradarbiavimą. Manau, kad turėtume čia atsisakyti emocijų. Nereikėtų kalbėti apie takoskirą tarp rytų ir vakarų. Mes kalbame apie bazinius standartus tikrinimo standartus įmonėms, darbuotojams, e, kontrolės institucijoms. Aš e, esu parengęs pakeitimų ir labai aiškiai M užimtumo ir transporto komitete esu pasakęs, kad mums reikia tokios sistemos, kuri būtų palanki mažoms ir vidutinėms įmonėms ilguoju laikotarpiu, kad jos galėtų išlikti vidaus rinkoje. Ačiū, ponia Sočiova. Atsiprašau, ponia Šoidrova. Kolegos, iš pat pradžių noriu pasakyti, kad mano nuomonė taisyklės turi būti skaidresnės. Todėl manau, kad tranzito tarptautinio gabenimo operacijoms neturi būti taikomos komandiruotų darbuotojų taisyklės. Ir jeigu dauguma nesutarė, nesutinka, tai bent jau turime nustatyti kitokį laiko grafiką nei siūlo komisija. Per daug ilgas laikas e, būtų neproporcingas ir kliudytų laisvai teikti paslaugos. Manau, kad trijų dienų laikotarpis yra per daug e, griežtas. Dėl skaičiavimo metodo aš esu pateikusi keletą pasiūlymų ir, mm, siūlau, ir remiu pasiūlymus, kurio pratesiamas laikotarpis. Manau, kad devynios dienos būtų tinkamesnis laikotarpis, kaip ir siūlo ponė Dlavojova. Aš siūlau laiko limitą, kurį skaičiuotume valandomis. Tai būtų sažiningiau ir būtų lengviau skaičiuoti. Taip pat turėtume pagalvoti ir apie administracinę naštą, kuri tenka transporto įmonėms. Todėl siūlau komisijai parengti internetinį kalkulatorių, skaičiuotuvą, kuris padėtų įmonėms suskaičiuoti darbo užmokesčio reikalavimus kiekvienoje valstybėje narėje. Ta skaič... Tas skaičiuotuvas turėtų būti prieinamas visoms įmonėms nemokamai. Bet kuriuo atveju manau, kad turime pasirūpinti, kad taisyklės būtų aiškios, proporcingos, o administracinė našta turi būti kaip galima mažesnė. Taigi, tokie yra mano lūkesčiai. Ačiū. Merci, Ačiū, ponas Bach, Žož Bach. Labai ačiū. Klodai, gerbiamas pirmininkė. Savo ruoštų e, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už sunkų darbą, kadangi klausimas tikrai sudėtingas. Jei pavyko e, procesą suvaldyti gana neblogai, nebenoriu kartoti kolegų minčių, nes jie e, kalbėjo apie pačius svarbiausius dalykus. Ir kolega Levė labai aiškiai iliustravo, kaip susiję yra dalykai, pavyzdžiui, vairavimo, e, polsio laikas, e, darbuotojo, vairuotojo e, pats darbas. Ir aš norėčiau pakalbėti apie darbuotojų komandiravimą, apie patį tą klausimą. Man atrodo, kad čia bejonių nėra. Kitas dalykas. Tai, kas buvo pasakyta, yra visiškai aišku. Mes nenorime kad atsirastų labai sudėtingos apskaitos taisyklės. E, kabotažo įtraukimas gerai, tranzito e, išbraukimas pritariu, o dėl tarptautinio transporto manau, kad įmonės yra labai e, gudrios, išmanios, gali parengti labai sudėtingų verslo modelių. E, Manau, kad reikėtų įtraukti tarptautinį transportą nuo pat pirmosios dienos. Ačiū. Dėkoju. Dabar e, norėčiau vėl steigti žodį kolegijai Dlabajovai. Iš tikrųjų e, yra labai daug e, išsakyta minčių, taigi jūs laukia nemažai darbo. Taip, pirmininkė, girdėjome labai skirtingas nuomonės, skirtingus požiūrius. Aš norėčiau padėkoti šešėlėms, panešėms ir kitiems kolegoms už pasisakymus. Suprantu, kad mūsų laukia sudėtingas uždavinys, bet taip pat manau, kad mums pavyks. Yra ir bendrų sutarimo taškų, kelių transportas visiems mums labai svarbus yra ir aš norėčiau e, pas paraginti visus e, galvoti konstruktyviai, ieškoti pragmatiško sprendimo. Reikia būti atviriems ir aš manau, kad e, mes rasime sprendimą kitokį negu dienų skaičius. Jeigu mes apsiribosime tuo, tai pamiršime, kas yra svarbiausia sprendžiant šią problemą. Jūs kalbėjote apie tai, kaip svarbu apsaugoti darbuotojus, taip pat buvo kalbama apie e, laisvę teikti paslaugas. Aš noriu e, aiškiai pasakyti, kad mano e, tikslas yra užtikrinti pusiausvyrą. Aš nekalbu tik apie vieną ar apie kitą dalyką. Aš noriu pusiausvyrą, kad atsirastų, nes būtent to ir reikia šiuo atveju. Kolegos, kurie kalbėjote apie darbuotojų apsaugą, kad pradėkite kalbėti ir apie laisvę teikti paslaugas. Kita pusė, būtent to mums reikia. Uh, Aš visiškai pritariu dėl to, kad gyvenimo priemonės turi būti konkrečios, supaprastintos. Mes turime uh, išvengti situacijų, kai kontrolė bus atliekama savavališkai. Taip pat e, Dėl Čekijos e, vairuotojų norėčiau šiek tiek Jums papasakoti. Čekijoje dabar negu tūkstantis, daugiau negu tūkstantis čekų daugiau negu tūkstantis vairuotojų nori paduoti teismą Vokietiją, tai susiję ne tik su minimaliu atlygiu, bet ir su e, atlyginimo sistema, su. E, reikia matyti bendrą paveikslą ir beje transporto bendrovė, kuri e, įdarbino tuo, tą vairuotoją konkretų e, čeką, yra iš Austrijos ir įmonė e, Jie atleido, kai jisai pradėjo skūsis, tada jisai kreipėsi į Vokietijos įmonės. Mes turime kažkaip um, padaryti pabaigą, baigti su tuo chaosu, įspręsti problemas ir reikia mm, ieškoti skirtingų kitokio būdo veikti, dirbti. Šią savaitę sutiksime su šešėnės pranešėjais. Ketvirtadienį numatytas susitikimas ir aš e, norėčiau, kaip galima daugiau šešėlinių pranešėjų e, pamatyti, žinau, kad bus sudėtinga, nes prieš tai vyks balsavimas per plenarinį posėdį, bet dirbsiu ir su darbuotojais, reikia konstruktyviai veikti. Šešėliniams pranešėjams aš pateiksiu savo uh, E, pasiūlymus vadovaudamis jūsų mintimis, jūsų pakeitimais. Jūs mane puikiai pažįstate, tikėkite manimi, žinote, kur aš pradėjau, žinote, kad aš tikrai noriu dirbti konstruktyviai ir pragmatiškai, tai padėkite man. Dėkoju. 27-28 balsuosime mes, 24 gegužės trans, transporto komitetas, o kada per plenarinę sesiją bus balsuojama dėl šio klausimo, kol kas neaišku. Dabar kitas klausimas, taip pat susijęs su judumu e, transportu, tai yra reglamentas 561 2006 dėl būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdieninio, bet kas savaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kas savaitinio polisio laikotarpių reglamente, tai nustatyta 165-214 ir tas reglamentas taip pat susijęs su vietos nustatymo tachografais. Dabar žodis kolegai Bachui. Dėkoju. Norėčiau pirmiausiai padėkoti kolegoms, kurie nepatingėjo pateikti e, pakeitimų, kuriais siekima pagerinti būklę transporto sektorė, Mm, kalbama apie vairuotojų darbo sąlygas, e, saugą keliuose ir šie e, klausimai yra tarpusavyje glaudžiai susiję. Vyko jau du šešėlinių pranešėjų susitikimai ir labai džiaugiuosi, kad mes sutarėme. Didžiausia problema yra susijusi su taisyklių įgyvendinimu ir valstybės narės nepakankamai bendradarbiauja. Aš džiaugiuosi, kad dabar mes E, turime galimybę pakalbėti apie didesnį lankstumą. Aš taip pat manau, kad dabartinės taisyklės e, pripažįstamos, priimamos priežios institucijų sektorius taip pat e, siekia jų laikytis ir yra jau prisiderinta prie jų pakankamai neblogai pastaraisiais metais dėl darbo polisio laiko Buvo daug kas padaryta ir aš tikiuosi, kad pavyks mums pasiekti kompromisu ir tikiuosi, kad bus galima pritarti mūsų pasiūlymams. Aš matau, kad tikrai e, norima bendradarbiauti ir svarbu, kad transporto komitetas išgirstų mūsų nuomonę. Mes norime, kad mūsų nuomonė e, šiek tiek jų e, požiūrį įtakotų ir pakoreguotų. Kolegos kalbėjo apie vieną svarbų dalyką. Tai yra keturias savaitės kontrolinį laikotarpį. Tai yra e, mums esminės svarbos klausimas. Ir tai yra neprimtina, nes tai pablogintų vairuotojų darbo sąlygas ir neigiamai atsilieptų saugai keliuose. Pastaraisiais metais Žerom e, Lavrijo apie tai daug kalbėjo matome, kad daug atsirado lengvųjų krovinių transporto priemonių, lengv, e, lengvių, lengvų sunkvežimių. Ir dėl to reikėtų praplėsti apriepti reglamento, kad e, mažesnės transporto priemonės e, būtų taip pat įtrauktos lengvesnio svorio. Ir reikia dėl tachografų jose dar nėra priimta sprendimo. Ir e, kitas klausimas, taip vadinamas draudimas miegoti kabinose. E, bet turime prisiminti, kad nėra pakankamai saugių aikštelių poilsio. Reikia ieškoti išeities, reikia numatyti pakankamai ilgą įgyvendinimo laikotarpį. Aš rengiau pranešimą dėl eurovinietės ir manau, kad infrastruktūra bus plėtojama ir kad uh, aikštelės bus saugesnės, taps saugesnės ilgainiui. Laik, poilsio laikotarpis grįžimas į e, centrą dėl to vyko diskusijos dėl to, kas yra, pavyzdžiui, privačios patalpos. Reikia aiškių apibrieščių, nes jeigu taisyklės e, neaiškios, labai negerai bus įgyvenamas reglamentas. E, Porą dar pastebėjimų. Pagrindinis tikslas. E, atsisakyti taip vadinamo klajoklių vairuotojų egzistavimo. Reikia, kad būtų parodyta atsakomybė, kad tą padarytų valstybės narės nes, e, ir įmonės, e, nes sudaromi tvarkaraščiai iš anksto ir įmanoma organizuoti keliones taip, kad e, žmonės galėtų grįžti ar į savo gyvenamąją vietą, ar į kitą buveinę ir tai neturėtų kelti didelio pavojaus įmonėms ir problemų. Dėl profesijos, e, kaip padaryti ją patrauklesnę, taip trūksta darbuotojų šioje srityje ir reputacijos pagerinimas labai svarbus dalykas - išmaniai tachografai. Siūlomas tvarkaraštis 15 metų, man atrodo, kad tai yra nepriimtina, absurdiška netgi sakyčiau reikia sutrumpinti tą laikotarpį. Ir turime suprasti, kad reikia taip e, perinamo laikotarpio 21 metai 23 gali būti neblogas laikas, nes reikės prisidengti, reikės tam tikrą įrangą pakoreguoti. Ta mes žinome bet 34 metai yra tikrai nepriimtina data. Dar kartą dėkoju kolegoms, kurie dirbo kartu. Ačiū Jums už mintis ir e, laukiu kito darybo etapo. Dėkoju ponas Kristensenas, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už e, gerą bendrą darbą. Mes privalome rasti sprendimus, kurie tiestų tiltus tarp skirtingų pozicijų. Aš e, noriu išsakyti savo prioritetus. Sutinku su pranešėju, kad e, laikotarpis kontrolinis e, skaičiuojant polisio laiką turėtų išlikti dvi savaitės. Jeigu pratesime tą laikotarpį, tai tiek neigiamai atsilieps socialiniams sąlygams, tiek saugai keliuose. Turime užtikrinti, kad darbuotojai ne kabinoje ilsėtųsi kas savaitę arba e, namuose turėtų būti, ar e, tam tikroje darbdavio e, numatytoje kažkokia poilsio vietoje. Ir taip pat reikia užtikrinti galimybę darbuotojams grįžti pas savo šeimas, bent jau kas trečią savaitę reikia nutraukti tą klajoklių vairuotojų praktiką. Ir E, taip pat tarptautinis transportas e, kelia problemų, mes turime užpildyti spragą. Galiausiai reikia galvoti apie išmanių tachografų įgyvendinimą, įdėgymą kaip galima greičiau. Tai labai svarbu, kad e, būtų įtvirtintos tos taisyklės, kurias mes dabar rengėme ir aš taip pat tikiuosi, kad mums pavyks toliau gerai dirbti kartu. Dėkuoju atrodo, kad Dakar nėra atstovų. Aldė, ponia Dlavajova. Ačiū, pirmininkė. Aš gilinuosi visus E, šiuos, aš dirbu trijose srityse ir e, šiaip žaviuosi kolegomis, kurie atsakingi už vieną ar už kitą sritį, nes e, visi tie dalykai yra susiję. Aš bandau į viską žiūrėti kaip į vieną visumą mes e, labai puikiai su ponu Bach dirbome, susitikę buvome ir dar susitiksime artimesnėmis dienomis. Dėkuoju Jums už tai, kas sakėte dėl kompromisų. Daug ką dar reikia aptarti. Labai daug svarbių klausimų yra, bet mes turime pagalvoti, kokie bus kompromisai, nes tos taisyklės, kurias principė turėtų turėti pozityvų teigiamą poveikį, jos turėtų pagerinti vairuotojų darbo sąlygas, bet taip pat ne padaryti taip, kad įmonės nebegalės funkcionuoti. Man aktualiausias dalykas yra tai, kad e, savaitinis polsio laikas, 15 kompromisas yra gana griežtas, nelankstus. Žinome, kad trūksta saugių poliso aikštelių, trūksta taip pat e, deramo, deramų vietų, gerų vietų apsistoti netoli magistralinių kelių, dėl to sunku gali būti įgyventas įsiklės. Atrodo, kad mes herojiškai e, dirbame norėdami padėti vairuotojams ir band, kalbame apie tai, kad reikėtų užtikrinti deramą būstą, bet praktiškai tai bus beveik neįgyvendama. Taip pat, nežinau, yra pakankamai duomenų dėl lengvesnių negu 3,5 tonos transporto priemonių. Ar būtų gerai gauti pakankamai e, informacijos, kad tikrai e, būtų verta į E, traukti e, į direktyvą 5612006 šias transporto e, priemonės. Mes dar nekalbėjome per šešėlinio pranešėjų sutikėm apie tai, bet artimiausių metų turbūt tą padarysime ir manau, kad reikėtų užtikrinti galimybę lankščiau dirbti darbuotojams ir įmonėms, kurie uh, kurios nustato polsio laiką. Mes turime numatyti tokias situacijas, kai vairuotojai, pavyzdžiui, gali pradėti savo kelionę kažkur periferijoje, o kelias gali būti ilgas. E, gali, pavyzdžiui, taip pat būti transporto spūščių ar nebūti deramų vietų polis. Ir mes nepamirškime, kad tokios aplinkybės gali e, susidaryti dėl vairuotojo grįžimo namo ar į kitą pasirinktą vietą poilsį. Aš mačiau keletą pakeitimų, kuriuos pateikė kolegos ir jie sako, kad įmonė turi apmokėti už tokias keliones. Aš norėčiau priminti Jums, kad atlygio klausimas yra reglamentuojamas darbuotojų komandiravimo direktyvo ir mes neturėtume minėti tokių dalykų šioje nuomonėje. Tačiau uh, E, mielai dirbsiu kartu per ateinančias dienas, savaitės su kolegomis ir aš kaip ir savo apie nuomonę, kad sakiau, bandysiu konstruktyviai ir pragmatiškai žiūrėti. Pone Lopės Bermecho, GUE, NGL vardu. Labai ačiū. Pirmininkė, pradžioje norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą, už jo pastangas siekti kompromiso, kur, kompromisų, kurie pagerintų vairuotojų sąlygas. Ir ne, pirmiausia, turime galvoti apie vairuotojus, aišku, taip pat apie poveikį vairuotojų darbo e, saugai keliuose. Mano nuomonė, mes žengėme teisingu keliu mes pirmiausia galvojame apie darbuotojų interesus, nes būtent jie vairuoja, jie miega kabinose, jie turi grįžti namo po to, kai bus išvažinė visa ES. Ir mes pirmiausia turime apie juos galvoti. Aš dėl to vertinu tai, kad mes sutarėme dėl to, jog reikia savaitės polsio, savaitės polsio laiką išlaikyti. Taip pat reikia galvoti apie polsio aikšteles, apie vietas ir apie tai, kad įmonės turėtų padengti išlaidas vairuoto grįžimo namo. Dėl vairavimo ir poilsio laiko aš nežinau, kokios yra problemos. E, dėl ko negalima gyvendinti, reikia siekti, kad būtų įgyvendamos taisyklės ir dėl to reikia, kad galima anksčiau būtų įmontuoti skaitmeniai tachografai ir kad nebūtų tai vėliau padaryta negu 2021 metais. Visose sunkvežimėse turėtų būti tokie tachografai ir tada būtų galima užtikrinti deramą kontrolę. Kitas klausimas, kurį norėčiau paminėti, kuris atspindi mūsų poziciją, yra uh, E, būtinybė atsisakyti išimčių. Jeigu kalbame apie e, e, lengvasias transporto priemonės, kalbame apie teisinę spragą ir turime labai atsargiai veikti. Taip pat tai yra susijęs su nekomercinių transporto priemonių vairuotojais. Jeigu pavyzdžiui vairuotojas, vairuotojam, kurie vairuoja kaip nepriklausomi vairuotojai, taip pat turi e, tai, būti taikomas šitos normos ir mes ginsime šią poziciją. Taip dirbsime daug per ateinančias dienas ir noriu pasakyti, kad esu pasirengusi dirbti kartu ir siekti kompromisu, e, žengiant tą pačią linkmę, kurią dabar žengime. Ačiū. Dėkoju, ponė Dėly. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos gerbiamas Žoržai. Na čia pirmiausia pasveikinti Jūs kaip pranešėją už tikrai puikią nuomonę. Nuomonė yra labai išsami. Ir tai turbūt rodo ir tai, kad žalieji pateikia netiek ir daug pakeitimų. Kaip Jūs, aš taip pat esu prieš komisijos siūlomo atskrinio laikotarpio didinimą O nes tai paveikia labai neigiamai darbo sąlygas transporto darbuotojams ir taip pat, kaip ir transporto komiteto pirmininkė, noriu pasakyti, kad tai labai paveikia ir kelių saugumo situaciją. Taip pat palaikau jūs ir noriu pasakyti, kad e, teisingumo teismo sprendimas uždraudžia ilsėjimasi kabinoje kasdienį. Tai aš taip pat norėčiau palaikyti jūs ir šį sprendimą įtų tą, tą linkme. Negalima prieštarauti teisingumo teismo sprendimams, nes tuo met visi kiti, vis kitas taisyklės gali, bus, gali būti skundžiamos. Mes turime e, gerbti teisingumo teismo sprendimus, o šiuo atveju sprendimas yra labai aiškus. Taip pat džiaugiuosi, kad mano pakeitimai dėl. Mano pakeitimai taip pat buvo įtraukti į kompromisą dėl Europos darbos agentūros. Taip pat džiugu, kad buvo priimti sprendimai dėl jau esamų taisyklių taikymo ir taip pat geris priimti sprendimai dėl kontrolės. Tačiau kas vėliausias, tas dalykas, kas labiausiai kenkia Europos projektui, tai yra socialinis dempingas ir tą reikėtų stabdyti. Na, kyla taip pat klausimų, kaip su to kovoti, jeigu nėra tinkamos kontrolės. O dabar Europos darbo agentūra taip pat numato tam tikrų svertų, kaip tai geriau padaryti. Tai padės lengviau užtikrinti tinkamą Europos taisyklių įgyvendinimą transporto srityje. Ir tai bus labai aiškus signalas. Tai labai bus aiškus signalas visiems transporto sektorius veikėjams ir valstybėms narėms. Rangus kolegos, norėčiau pasakyti, kad taip pat turėtų būti rengiama rezoliucija dėl darbo agentūros teigimo. Ir mes turime pasinuoti šią e, progą ir pasakyti, kad jau tikrai pribrendo laikas spręsti šį klausimą ir komisija turi to imtis. Taip pat to turi šį klausimą turi spręsti ir užimtumo komitetai ir transporto komitetas. Kitas itin svarbus dalykas, svarbus ramstis, labai svarbus pakeitimas, tai yra direktyvos įgyvendinimo klausimas. Ir čia esminis dalykas yra išmaniai tachigrafai. Aš siūliau 22 metus, kada reikėtų jas įdėkti. Bet kuo atveju reikia veikti ambicingiau negu siūlo komisija. Iki 34 metų laukti negalima. Socialinis dempingas nelauks, socialinis dempingas auga. Taigi turime būti ambicingi, turime siūsti labai aiškę žinę, labai aiškiai palaikyti šią nuomonę, taip pat bendradami su išorės partneriais. Ir negalima leisti, kad uh, atsirast, e, kad suskaldytus sektorius, kuomet e, darbuotojai kovoja tarpusavėje ir tuo pačiu mažina atlyginimus ir kenkia visam sektoriui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. FDD berot atstovų nėra, todėl ponas Martan, NF vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pranešėjau. Mes iš, mus iš principo tenkina dokumentas, nes mes patikime tik 13 pakeitimų. Dėkoju už tai, kad buvo priimti mūsų pasiūlymai dėl lengvesniųjų sunkvežimių. Čia taip pat matome, kad šiais e, sunkvežimiais tikrai yra išvengiama taisyklių ir taip pat 100 km apribojimas yra geras. Taip pat džiaugiamės keturių savaičių principų, kuris įlo komisija dėl poilsio laiko skaičiavimo. Tačiau norėtume su pakeitimas eiti toliau. Norime, kad e, vairuotojai galėtų kas savaitę grįžti namo palsėti. Mes norime daugiau negu siūlo komisija. Ir jeigu polsio teikiama mažiau, tai visą tai turi būti kompensuojama mažų mažiausiai kitą savaitę. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė panašiai. Dėkoju. Ponas Koša. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat manau, kad reikia šios tris failus vertinti ir aptarti kartu. Ir na, dabar nenorėčiau kartu to paties, ką sakiau prieš tai. Tačiau vis tik kai kurie iš tų dalykų yra vis dar labai aktualūs ir svarbus, ypač kalbant apie socialinį dempingą. Prieš tai kalbėję kalbėtojai taip pat minėjo socialinį dempingą, tačiau nereikia to painioti su nelegalaus darbo savoka, nedeklaruoto taip pat darbo savoka. Savo pakeitimuose siekiau tekstą gerinti. Manau, kad einame gerą kryptimį. Taip pat manau, kad reikia persvarstyti kas savaitinio lai, polsio laikotarpį. Vis tik pasakytume, kad sistema bus pakankamai lanksti tik tais tada, jeigu persvarstysime ir vairavimo laiko klausimą, kaip ir poilsio laiko klausimą. Nes juk šie abu klausimai yra labai susiję. 44 valandos poilsiui. Na, kalbant apie šio pasiūlymo iš, išbraukimą, norėčiau pasakyti, kad tuo neatsižvelgiama į tą faktą, jog trūksta E, saugomų aikštelių Europoje, pakankamai saugių ir siejamos vietų. Ir be to, kiel klausimas, kaip teisingai suprasti tą savoką, kad tinkamos e, miegui vietos trūksta tikslumo. Klausinėjau, ką tai galėtų reikšti. Ir, pažiūrėjau, sužinojau, kad Vokietijoje yra 352 tinkamos stovėjimo aikštelės. Tačiau tik 13 toje šalyje yra tinkamų nakvynės vietų. Tad kila klausimas, kaip gerai apibriežti šias savokas. Taip pat, kai pasakinėjau prieš tai, minėjau, jog Vengrijoje draudimo įmonės nenori drausti tų automobilių, kuriuose vairuotojai nenakvoja, nelieka. Vadinasi, kad tikrai reikės labai saugių sustarimų aikštelių, kad būtų patenkinti draudėjų keliam reikalavimai. Dėkoju. Dėkoju. Toliau. Žodis pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai dėkoju kolegams už pastebėjimus, dėkoju už pasiūlymus. Tik keli dalykai. Kuris norėčiau iš karto pabrėžti. Martina Dlabajova paminėjo, kad jis svarbus yra statistikos klausimas ir statistikos trūkumo problema kalbant apie lengvesnių sunkvežimių naudojimo tendencijas. Na, vis tik vienas, du ar trys procentai. Tai turbūt labai daug nepasako. Vis tik manau, kad kaip atsakingi politikai mes turime žiūrėti į ateitį ir bandyti numatyti pokyčius. Mes negalime visuomet tik bandyti prisivyti. Negalima laukti, kol problemos atsiras. Reikia bandyti numatyti ateitį ir iš karto užbėgti kurios problemos už akių, nes visą tai yra svarbu ir vairuotojams, ir kitiems kelių naudotojams. Manau, kad reikia užkirsti kelią bet kokiems neigiams pokyčiams, kol jie dar neįsišaknyjo. Toliau. Kitas dalykas, ką norėjau pabrėžti, tai yra saugios stovėjimo aikštelės. Ne tik šiame dokumente kalbame apie tai ir todėl reikia pasinaudoti visomis priemonėmis, kad būtų galima sukurti pakankamai spaudimo, kad būtų galima sulaukti pakankamo tų aikštelių įrengimo. Aišku, tai nevyks per naktį. Bet vis tik matome, kad apie tai kalbama įvairiose dokumentuose, tad reikia toliau spausti iš įvairių pusvalstybės narės. Jeigu vairuotojai nakvoja aikštelėje ir paskui visą naktį turi rūpintis, kasgi bus su automobiliu, su kroviniu, tai tikrai nėra gerai. Juk pavyzdžiui, mes po sunkios darbo dienos Europos parlamente galime ramiai palsėti viešbutyje, mums nereikia rūpti dėl saugumo. Tad reikia užtikrinti, kad ir vairuotojai galėtų taip daryti. Tai taip svarbu ir draudimo toks. Dėkoju. Dėkoju. Toliau. Kovo 27 dieną balsavimas užimtų komitete, paskui 24 gegužės dieną transporto komitete. Taip pat vyksta e, toliau darbas su dometu svarbiu iki transporto komitetu ir dabar kalbėsime apie, apie reglamentą 1071-2009 nu- ir 1072-2009. Keičiame dokumentai siekiant pristaikyti prie sektoriaus padėties. Iš tikrųjų, tai yra nuomonės projektas, bet kilo tam tikrų pakeiti, problemų. 273 pakeitimai pateikti, kai kurie prieštarauja tarpusavyje ir išsiunčiau visiems šešėniams panešėms šiandien kompromisinių pakeitimų projektą. E, rytoj sutiksime šešėliniai pranešėjai e, bandau susitikti su visais, žinau, kad yra sudėtinga. Ir, ir labai sunku apibendrinti pakeitimus, nes kai kurie prieštarauja visiškai kitiems, o mes norime susitarti ir tikiuosi, kad mums pavyks e, pasiekti tikrus e, kompromisus. Pirmą kartą kalbėdama aš norėčiau išskirti e, tuos dalykus, e, kurias sunku e, suderinti. Kalbu apie e, pakeitimus pateiktus dėl komercinių lengvų automobilių, kurie yra lengvesnė 3,5 tonos. 1071, kaip žinia, reglamentas apima jų, kalba apie juos taip pat. Kita problema yra fiktyvios įmonės ir Mes turime visi, aišku, suprasti, kad reikia kovoti su fiktyviai savarankiškai dirbančiais asmenėmis, bet taip pat nereikia pernelyg daug apribojimų, kad nebegalėtų pakliūti nauji vairuotojai į šį sektorių. Taip pat pateikti pakeitimai yra susijęs su įmonėmis, kurios užsima transportu valstybių narių viduje, nereikėtų įtraukti. 32 pakeitimas Žoržo Bacho Jame kalbama apie tai, kad e, turėtų e, būti taikoma e, transporto priemonėms, kurių svoris 2,5-3,5 tonos. Dėl ekonominių tam tikrų reikalavimų, kuriuos reikia gyvendinti, aš manau, kad negali būti tie, pat, tie reikalami tokie pat kaip dideliems pavyzdžiui, sunkvežimiams taikomi. Ir tai gali būti labai neigiama užimtumui ir net visai e, rinkai. Taigi tai yra pirmasis prieštraujantis klausimas dėl e, transporto sektoriaus darbuotojo profesijos. E, beveik visos frakcijos e, nori, kad trečio straipsnio antra dalis išliktų reglamento 71 metų, kaip kad yra, tokiu būdu bus leidžiama valstybėms narėms nustatyti papildomus reikalavimus. Aš visiškai pritariu tam. Dar vienas dalykas - steigimosi laisvė. Tai yra vienas iš esminių vidaus rinkos elementų ir reikia e, gerbti šį principą ir taip pat reikia, reikia jį įtvirtinti ir taip pat reikia atitinkamus reikalavimus įgyventinti. Dėl to bus galima kovoti, tokiu būdu bus galima kovoti su neteisę praktika. Šiandien tai kelia daug problemų. Dėl taip vadinamo sąžiningumo kriterijaus, apie tai kalbama e, reglamente aš manau, kad komandiruojamų darbuotojų nuostatos negali būti kriterijus ir reikėtų tai yra kitokio pobūdžio darbuotojams skirtos nuostatos. De, o dėl kabotažo, jeigu kai kurios įmonės, pavyzdžiui, kai kurios įmonės pašto dėžutės e, gali apsimesnai vykdyti tokią veiklą ir tai gali išaipyti rinką. Taigi kabotažas turėtų būti įtrauktas. Ir šiaip dėl kabotažo yra labai prieštaringų pasiūlymų pateikta trečias 1072 e, e, e, reglamento skyrius labai aiškiai kalbama apie veiklą ir dienas. Kai kurie prašo išlaikyti tai, kas yra, kai kurie pratesti laikotarpį. Taip pat yra pasiūlymų dėl tuščių sunkvežimų grįžimo namo po tarptautinių operacijų. Dar vienas dalykas, dienų skaičius turi būti pakankamas, kad, jis, kad vairuotas galėtų grįžti į steigimosi šalį, savo kilmės šalį. Reikia numatyti, kad vairuotas tikrai galėtų grįžti į savo kilmės šalį. Ir dėl to aš pritariu tam, kad būtų sustiprinta kontrolė ir dėl darbuotojų, komandiruotų darbuotojų ir kabotažo nuo pirmos dienos. Aš prieš tai manau, kad geriau šį klausimą reikėtų aptarti specialiame teisės akte ir aš, aišku, esu pasirengusi kalbėti, dėrėtis ir, kas yra svarbiausia, e, užsitikrinti tekstą, kur, e, kuriam pritartų e, didžioji komiteto narių dauguma. Ir rytoj, kaip sakiau, vyks pirmasis šešėlinio pradžioje susitikimas. Um, and... Panas Simo, ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms už darbą nagrinėjančios klausimus, kaip jau visi sakė. Nuomonės, nuomonių yra labai įvairių. Manau, kad kalbant apie kobotažą, įvairiuose pakeitimuose siūloma 15 skirtingų modelių. Bet iš tikrųjų tai yra ne tik 15 skirtingų modelių, bet tie modeliai atspindi ir labai įvairius požiūrius į šį klausimą. Šiandien aš daug nekalbėsiu, nes mm, manau, kad ruošiantis rydienos šešėlinių pranešėjų posėdžių nėra labai daug naudingų dalykų, kuriuos būtų galima pasakyti dabar. Mano nuomonė, turėtume dabar jau pradėti dėrybas, nes nuomonių yra tiek daug ir jos taip smarkiai skiriasi, kad, na, užuot kalbėję, koks tai yra sudėtingas klausimas, mes galėtume e, imtis dėrybų. Kol kas dar nematėme kompromisu, man atrodo, juos ką tik gavome, todėl reikės juos dar panagrinėti, bet visa tai bus rytoj. Vis dėlto kai kalbama apie trečiąjį iš tų trijų dosie, visada naudinga prisiminti, kad tai yra tas dosie, kur nėra bendros transporto ir užimtumo komiteto kompetencijos. Tai yra tiesiog užimtumo komitetų, komiteto atsakomybės sritis ir manau mes turime galvoti, ką realiai gali pasiekti mūsų, mūsų komitetas, taip pat reikia e, galvoti ir apie tai, ką daro transporto komitetas. Dėl kapotažo aš pateikiau pakeitimų, kuriuose raginu likti prie ankstesnio kabotažo apibrėžimo ir siūlau likti prie 48 valandų po tarptautinio vežimo. E, tokios pozicijos laikosi ir transporto komiteto pranešėjas. Bet kaip jau sakiau, kolegos yra pateikę daugybę labai įvairių pasiūlymų. Dėl prieigos mes labai aiškiai sakome, kad turi būti įtraukti ir lengvesni automobiliai, turi būti ir jiems taikomi visi kriterijai. Ir iš pateiktų pakeitimų akivaizdu, kad ne mes vieninteliai laikomės tokios pozicijos. Toliau dėl mm, faktinio įsisteigimo, manau, kad e, čia mes sutarėme ir rytoj šiam klausimui galbūt nereikės skirti labai daug laiko. Bet man ne visiškai aišku, e, ar mes sutarėme dėl to, kad reikėtų įtraukti kabotažą į geros reputacijos pažeidimų e, sąrašą. Mes pateikėme pasiūlymų, kuriuose, pakeitimų, kuriuose siūlome numatyti socialinių garantijų fondą, kalbėdami apie finansinius pajėgumus ir prieigą. Žinau, kad kolegos pateikė pasiūlymų dėl skirtingų atšalimo laikotarpių. Čia aš grįžtu prie kabotažo Visus šiuos pasiūlymus mes pradėsime aptarinėti rytoj. Dar norėčiau pateikti porą trumpų klausimų, kuriais ir užbaigsiu savo pasisakymą. Norėčiau kai ką pasitikslinti. Visų pirma, klausimas pranešėjai. Jis sakė, kad yra pateikta pakeitimų kuriuose kalbama apie komisijos tekstą, kuris yra išbrauktas. Tai yra tekstas apie nacionalinius elektroninius registrus, kur e, fiksuojami aktyvai ir turtas ir įsipareigojimai už pastarosius metus. Na, žinoma, tikrai norima atsikratyti nereikalingos biurokratijos, tačiau neaišku, kas čia buvo nereikalinga. Ir dar vienas dalykas, nežinau, ar verta apie tai čia diskutuoti, galbūt ir ne. E, tai yra diskusija apie leks specialis kuri jau vyko, jūs apie tai gana išsamei pasisakėte, aš klausiausi, bet nesu tikras, ar tiksliai supratau, ką turėjote galvoje. Mūsų pranešėja sureagavo jūsų pasiūlymą. Gal kas nors iš jūsų galėtumėte šiek tiek plačiau pakalbėti apie tai, kokiu padariniu toks požiūris turės, nes man sunku suprasti. Taigi tiek, baigsiu šiuo prašymu. Ačiū. Pone Stevens. Ačiū pirmininkė. Kolegos, aš visiškai pritariu pranešėjai. Kova su neteisėta praktika, ypač fiktyvimis įmonėmis, įsisteigimo laisvė, judėjimo laisvė, žinoma, yra svarbiausi ES principai, tačiau reikia galvoti ir apie vidaus rinkos tvarumą ir mes negalime taiksyti su neteisėta praktika, kai jeigu įmonė yra įsisteigusi tam tikroje šalyje, ji turi ten vykdyti pagrindinę veiklą. Mes visą tai turime nagrinėti išsamei, gilintis į vairius elementus, turime siekti geresnio įgyvendinimo, veiksmingesnių patikrinimų, bendradarbiavimo tarp valstybių narių, visi šie dalykai yra labai svarbus. Turime panaikinti visas spragas ir vengti piknaudžiavimo. Taip pat turime pasirūpinti, kad kabotažas atitiktų komercinio veiksmingumo kriterijus. Kabotažas neturėtų būti pretekstas nepaisyti priimančio šalies darbo įstatymų. Aš nepasisakau už siūlomą liberalizavimą, kadangi tai gali sudaryti sąlygas nesažiningai konkurencijai. E, aš taip pat prieštarauju ir trijų dienų apribojimui manau, taisyklės turi būti lengvai įgyvendinamos ir aš manau, kad neturi būti jokių tolesnių apribojimų. Esu pasirengusi dirbti su pranešėjas, su šešėliniais pranešėjais, kad būtų pasiektas subalansuotas kompromisas. Ačiū. Dabar. Mm. Matila. Ačiū Veronika už mm, pristatymą, nekantrai laukiu rytoj vyksiančio šešėlinių pranešėjų susitikimo. Su, atsakysiu ponui Simon, jeigu teisingai supratau jo klausimą. Na, iš tikrųjų, aš mano mintis sukosi kitur, praėjusią naktį netgi sapnavau sunkvežimių vairuotojus. Na, dėl leks specialis. Kalbėdami apie leks specialis, mes darome nuorodą į komandiruotų darbuotojų direktyvą, kuri buvo patvirtinta 96 metais, tačiau ši komandiruotų darbuotojų direktyva dabar yra peržiūrima, vyksta triša, tri, trilogas ir nežinome, kaip viskas bus. Direktyva peržiūrima. Todėl mes turime būti atsargus. Ir turiu pasakyti, kad net ir transporto nuostatos, kurios bus įtrauktos į uh, E, bendrąją direktyvą turės labai didelių padarinių leks specialis. Tiesiog aš norėjau pasakyti, kad šie dalykai yra susiję ir mes turime galvoti apie poveikį, kurį padarys e, bendroji direktyva specialiai teisiai. Mes e, kalbame apie taisyklės ir kai kurios mūsų minimos taisyklės yra 96 metų direktyvoje. Tos taisyklės dabar yra peržiūrimos ir galbūt Na ir gali būti, kad kai kurios peržiūrėtos taisyklės netiks transporto sektoriui. Mes tiesiog turime turėti galvoje šią sąsąją. Ir aš nuolat kartoju, kad labai svarbu derinti mūsų darbą su visais dosie. Direktyva dėl komandi, darbuotojų komandiravimo dabar yra pasiekusi trilogo etapą. Mes turime neužmiršti ir kitų dosie. Taigi, Veronika, tai, ką nuspręsite dėl šio dosie, turės lemiamos reikšmės ir mano dosie ir pono Bach dosie. Šie dalykai labai svarbus ir aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad savo nuomonės projekte dėl vairuotojų e, komandiravimo aš įtraukiau kabotažo taisyklės kurios įsigalioja nuo pirmos dienos ir darbuotojai turi socialinių garantijų iš pat pradžių. Labai svarbu dabar mums rasti tinkamą pusiausvyrą tarp skirtingų dosie, nes jeigu yra numatomos socialinės garantijos e, vairuotojams, mes neturėtume riboti e, leidžiamo operacijų skaičiaus tarp, vežant prekes tarptautiniais maršrutais. E, būtų galima galbūt riboti operacijas, jeigu būtų išspręstas vairuotojų darbo užmokesčio klausimas taikant komandiravimo taisyklės. Būtent tokios pusiausvėros reikia. Aš tikrai nekantrai laukiu mūsų šešėlinių pranešėjų posėdžio ir būtų labai gerai mums turėti galvoje visus dosie. Ačiū dabar e, ponia Kari Guja frakcijos vardu. Ačiū. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti pranešiai, kuri pakvietė mus į šešėlinių pranešėjų posėdį. Manau, kad diskusijos e, bus konstruktyvios. Na, nuomonės kai kuriais klausimais labai smarkiai skiriasi, tačiau aš manau, kad kai kuriais klausimais mes vis dėlto susitarsime. Kalbant apie lengvų vasės transporto priemonės, mūsų frakcija norėtų įtraukti šias transporto priemonės į pasiūlymą. Pirma priežastis, kodėl to norime, yra ta, kad jau dabar matome, jog transporto sektorius naudojasi tuo apribojimu ir naudoja tokias transporto priemonės, kurios vos vos nesiekia ribos. Manau, kad neturi būti naudojamasi tokiamis spragomis siekiant išvengti taisyklių taikymo. Toliau kalbant apie kabotažą, mums e, čia viskas aišku. Kabotažas egzistuoja. E, iš tikrųjų e, e, yra vykdomos operacijos tam tikrą laiką ir čia svarbiausias dalykas mums yra darbuotojų teisės. Vienodas užmokestis už tokį patį darbą ir svarbu, kad visose valstybėse narėse būtų taikomos vienodos sąlygos. Kaip reikėtų pasiekti šį tikslą? Mes apie tai šiuo metu diskutuojame ir mūsų pasiūlymas būtų numatyti ribotą kabotažo laikotarpį ir taip pat numatyti vadinamai atšalimo laikotarpį. Taigi, kabotažo laikotarpis ir tada tam tikras laikotarpis tik po, po kurio būtų galima vėl pradėti kabotažą. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų vykdomos realios kabotažo operacijos ir kad nebūtų tiesiog e, kelios valandos praleidžiamos kitoje šalyje ir toliau vėl tęsimos tos pačios operacijos. Na, manau, kad rytoj mes diskutuosime apie vairius modelius kad, ir sieksime, kad būtų paisoma principo vienodas užmokestis už tą patį darbą. Pone Dėlį, žalių vardų dėkui pirmininkė, gerbiami kolegos, e, gerbiama Veronika. Mes ne pirmą kartą šiandieną kalbam apie šį klausimą, taigi labai nemažai žinome apie jį. Norėčiau padėkoti Jums už darbą ir paminėti keletą svarbių dalykų. Kabotažas buvo sukurtas tam, kad negrįžtų tušti e, sunkvežimiai. Bet ši praktika e, buvo paskui iškreipta ir e, buvo pamirštas pirminis tikslas. Ir atsirado visiškai nesažiningos konkurencijos sąlygos. Dėl to Šiandieną reikėtų iš naujo apibriežti visą sistemą kabotažą, apriboti jį. Dėl to aš pateikiau atitinkamą pasiūlymą, pakeitimą, pavyzdžiui, e, vieną dieną apriboti per vieną savaitę kabotažą. Taryba. Uh, um, svarsto kelių transporto organizacijos pateiktą pasiūlymą ir Europos parlamentas taip pat turėtų išreikšti tvirtą poziciją šiuo klausimu. Ir taip pat reikia iš tikrųjų užtikrinti, kad nebeliktų tų fiktyviųjų um, įmonių, pašto dėžučių, bet jau mes daugybę metų apie tai kalbame, reikia kažką konkrečiai padaryti dėl lengvųjų komercinių transporto priemonių tikrai nenormalu, kad jiems netaikomi dabar teisės aktai. Ir tai turėtų būti vienas iš didžiausių prioritetų mūsų daug e, transporto darbuotojų asociacijų e, kalba apie tai, kad dažnai naudojamos tokios transporto priemonės, norint apeiti ES teisės aktus ir tai visiškai labai neigiamai veikia pavyzdžiui, aplinką. Vietoje vieno e, sunkvežimio e, važiuoja dešimt lengvųjų komercinių transporto priemonių ir taip pat iškreipamos e, darbuotojų, vairuotojų darbo sąlygos. Dėl to labai svarbu lengvuosius komercinius automobilius įtraukti į mūsų teisės aktus. Aš noriu pasakyti, kad e, kolegos Bachrošfor pakeitimai taip pat su tuo susiję. Dar vienas dalykas - sankcijos kontrolė. Aš pateikiau pasiūlymą dėl to, kad įmonės, kurios nesilaiko ES teisės aktų, būtų įtrauktos į taip vadinamą juodą į sąrašą, kaip kad yra aviacijos sektoriuje. Gerbiami bičiuliai, kai kurios įmonės ten atsiduria uh, E, juoda, juodame sąraše dėl to, kad jos visiškai nesilaiko, pavyzdžiui, saugumo principų nei teisės aktų. Reikėtų, kad kelių transporto srityje atsirastų panašus juodasis sąrašas, kuris būtų pagrystas tam tikrais kriterijais ir tie, kurie nesilaiko ES teisės aktų, atsidurtų šiame juodajame sąraše. Reikia uždrausti. Taip, tik, e, tam tikrą praktiką ir Europos darbo agentūra galėtų e, užtikrinti kontrolę. Ir dar noriu pasakyti kolegoms iš EPP, prancūzams, dėl agentūros. Dabar mes Europoje išgyvename istorinį laikotarpį arba mes pasi... šią pasinaudosime galimybę ir sakysime, kad reikia Europinės agentūros, kuri užsi... užtikrins kontrolę arba galima labai pasakyti, kad euroskeptikai ir visi kiti, kurie nori e, sugriauti Europos projektą, galės iš džiaugsmo trinti rankas. Ponas Martan. Dėku, NF vardu FDD atstovų nėra. Labai e, ką tik prieš mane kalbėjusios kolegės tvirtą nuomonę pasidžiaugiu. Dėkoju gerbimą pranešėjai už jūsų pasiūlymą sustiprinti kabotažo kontrolę. Reikia pasakyti, kad egzistuoja kabotažas, socialinis dempingas, blogos darbo sąlygos, nesažinga konkurencija, taigi reikia tada atsisakyti kabotažo, bet e, ką tik buvo pasakyta, kad kabotažas atsirado dėl to, kad būtų išvengta, jog tušti E, sunkvežimiai nevažinėtų, bet e, reikia pasakyti, kad niekad jie tušti nevažinėja, jie kerta skirtingas valstybės narės ir su e, vežami kroviniai iš antros į trečią valstybę narę. Taigi argumentai yra visiškai neteisingi. Atsisakysime kabotažą ir tada viskas taps labai paprasta, lengva, arba paliksime jį direktyvos komandiruojimo darbuotojų, komandiruojų darbuotojų e, apreptyje. Bet Martina sakė, kaip apskaičiuoti viską. Taip, tai labai sudėtinga. Pavyzdžiui, jeigu vairuotojas vieną dieną e, būna Vokietijoje, jam taikomas turėtų būti Vokietijos darbo sąlygos, paskui jis atvažiuoja į Belgiją, tada Belgijos sąlygos, į Prancūziją, Prancūziją Prancūzijos, tai būtų visiška sumaištis. Reikėtų supaprastinti reikalavimus ir transporto įmonės galėtų dirbti savo darbą ramiai ir nevažinėtų sunkvežimiai tušti. O dėl lengvųjų komercinių uh, transporto priemonių taip uh, yra apeinami reikalavimai reikia, kad būtų taikomos visos taisyklės tokioms transporto priemonėms. Dėkoju. Danuta. Dėkoju. Norėčiau prisijungti prie kolegų, kurie dėkojo pranešėjai. Mes dabar matome puikų darbą. E, norėčiau padėkoti visiems pranešėjams, kadangi e, jie sprendžia labai rimtus uždavinius susijusius su judumu ir Europos Sąjunga kaip žinome, ne tik vakaruose, bet ir vidurio Europą, rytų Europą e, susiduria su vairuotojų stokos problema bet reikia užtikrinti tokias darbo sąlygas, kurios būtų užtikrintų orumą didesnį vairuotojams. Reikia, kad būtų laikomasi darbo ir poilsio laiko, reikia taip pat užtikrinti ir saugumą keliuose. E, sakoma, kad reikia e, užtikrinti, kad tam tikros normos turėtų būti lankstesnės. Pavyzdžiui, dėl e, poilsio laiko turiu galvoje pono Bach pranešimą dėl vairavimo ir polsio laiko. Tam, kad būtų galima užtikrinti tokį lankstumą, reikėtų užtikrinti, kad e, būtų lanksnesnės e, normos, kurios apibrėžia polisio laiką. Negalima, kad visur būtų viskas vienodai ir paskui būtų nustatomos baudos vairuotojams. Vienas kelias būtų, pavyzdžiui, E, perėti e, nuo dviejų iki keturių savaičių skaičiuojant darbo laiką ir iki penkių dienų polsio laikas galėtų būti numatęs. Man atrodo, kad tai galėtų būti geras sprendimas ir tai leistų suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą ir mes pateikėme atitinkamų pakeitimų apie tai. Norėčiau dabar e, grįžti dar kartą prie pono Bacho pranešimo. Reikia suderinti kabinoje polsio laiko trukmę. Reikia, kad būtų investuojama į kabinas, kad būtų galima juose deramai pailsėti. Mes e, e žinome, kad dažnai vairuotojai sako, jog reikia jiems saugoti gabenamą krovinį. Ir e, šiaip reikia užtikrinti, tai nėra pats geriausias būdas, reikia užtikrinti saugumą kitais būdais. O dėl kabinų, jeigu bus atitinkama infrastruktūra, tai galbūt išeitis prieš keletą savaičių Europos komisija uždraudė galimybę vairuotojams miegoti kabinose. E, sakoma, kad reikia jiems ilsėtis tam tikroje tinkamoje vietoje, o ne stovėjimo aikštelėje. Reikia e, siekti valstybių nažių pritarimo, ieškant deramos išeities. O dėl mm, Fontanelopės pranešimo, dėl kabotažo, aš norėčiau paminėti E, vieną elementą. Europos Sąjungai reikia konkurencingos transporto sistemos ir tam reikia liberalizuoti sektorių. Aš manau, kad Europos komisijos pasiūlymas, kurio norima atsisakyti skaičiaus kabotažo operacijų, yra labai geras. Ir transporto komitetas sako, kad E, maksimali trukmė yra septynios dienos, man atrodo, kad tai yra geras dalykas. Aš šiandieną apsirengęs žaliu mėgstiniu ir tai tarsi e, mane priartina prie ponios dėlį pozicijos ir kai kurių kitų kolegų. E, aš žinote, E, kolegos užsijimu lengvaisiais e, komerciniais automobiliais, kuriems netaikomas ne, joks teisės aktas. Kodėl? Todėl, kad uh, anksčiau tarsi jų nebuvo, kaip Martina sakė, mes neturime statistinių duomenų apie tai. Taigi išvada yra tokia, anksčiau tokia problema neegzistavo ir nereikėjo jokių teisės aktų. Uh, Ir kadangi e, nėra jokių teisinių reikalavimų, labai sunku gauti duomenis. Ir jeigu kita vertus klausimas nėra aktualus, ne, ne plataus mastų, tai nereikia e, jokių taisyklių, bet aš manau, kad priešingai reikia elgtis. Mes turime iškart pradėti veikti, o ne tada, kai e, problema išplinta iki nebesuvaldomo masto. Ir manau, kad mes turėtume galvoti, kaip e, įtraukti į ES reglamentavimo sistemą e, lengvuosius komercinius automobilius, o ne mo trejų, penkerių ar dešimties metų, nes tada problema tikrai taps nevaldoma ir bus vis sunkiau grįžti prie šio klausimo. Aš manau, kad mes turėtume e, įsigilinti į šį klausimą, reikia kaip galima E, didesnį konsensusą sutelkti čia ir transporto komitete. Dabar aš komisijos atstovui suteiksiu žodį. Yes, um, very... Dėkoju, labai ačiū. Aš esu MUV direktorato atstovė ir paminėsiu du dalykus, kuris jės komisijos pasiūlymais, pirmiausia dėl leks specialis ir toliau dėl vairavimo ir polsio laikotarpio. Paskui kolega pakomentuos paskutinį klausimą kuris kaip tik buvo aptartas. Taigi pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad komisija pateikė teisėkuros pasiūlymus kaip paketą, kaip sprendimų paketą, nes per ekspertų vertinimą ir bendravimą su, su tautom šalimis mes matome, jog yra socialinių ir konkurencingumo iššūkių transporto sektoriui ir visi tai iššūkiai tarpusavį labai susiję. Pane Dlabajova taip pat apie tai kalbėjo šiandieną. Taigi labai džiugu, kad ši diskusija tarp socialinių ir konkurencingumo klausimų yra aptariamos kartu, vyksta kartu. Ir labai džiugu, kad siekim išlaikyti paketų požiūrį, siekiant rasti sprendimus. Pirmiausia, lieks specialis. Be abejo, turbūt daugiausia klausimų kyla dėl aptaikymo srities. Labai džiaugiu, kad yra sutarimo dėl tikslų. Tai yra, kad suprantam, jog reikia užtikrinti nusekelę, efektyvę ir ne, naštos nekurinčią e, sistemą, kuri taip pat būtų įgyvendinama transporto sektorija. Buvo pasakyta, kad komisijos pasiūlyme yra per, numatyta per daug, tačiau norėčiau pasakyti, jog komisijos pasiūlymas yra atsakymas į esamą situaciją. Ten yra atviras kontrolės priemonių sąrašas ir įvairios valstybės taiko skirtingas administracinės priemonės. Pavyzdžiui, vienas prašo, kad deklaracijos būtų siunčiamos faksu, kitos elektroniniu paštu. Vienas prašo kokio nors, kokio nors mokėjimų už administracinės išlaidas. Kitos nori, kad deklaracija apimtų šešis mėnesius, kitos nori, kad apimtų kiekvieną operaciją atskirai. Tai komisijos siūlymas yra pateikti baigtinį reikalavimų sąrašą, kuris padėtų suderinti direktyvos gyvendinimą. Toliau, dėl slengščio. Mes siekiame tinkamai subalansuoti darbuotojų selinės teisės ir taip pat administracijų reikalavimus ir taip pat e, laisvę teikti paslaugas kitoje valstybėje. Be abejo, tą pusiausvyrą visi skirtingai supranta. Dar yra vienas svarbus elementas, kurį reikia pažiūrėti, numatant slengsti, tai yra rizika. Ir poveikio vertinimas, kurį atliko komisija, rodo, kad labai žemas slengstis sukurs, sukurs didelę riziką, jog bus fiktyviai naudojamasi e, nepriklausomais vairuotojais arba bus, pavyzdžiui, rotuojami vairuotojai, kad būtų apinamos taisyklės. Taigi komisija siekia viskas balsuoti iš abiejų pusių. Toliau dėl vairavimo ir polsio laikotarpių. Džiugu, kad iš principo palaikomos naujos nuostatos, kad, kurios mato reikalavimą grįžti namo, Žinoma, sprendimų siūlomi yra įvairūs, tačiau, kaip suprantame ir kaip matome iš pakeitimų, visi supranta, jog reikia numatyti tinkamas, adekvačias polisio sąlygas vairuotojams. Tai svarbu yra ir vairuotojų sveikatai ir darbo sąlygoms ir taip pat kelių saugai. Taip pat yra vienas nors elementas, kurį pastebėjome iš pakeitimų. Tai pirmiausia, Europos darbo agentūra Kaip žinote, komisija rengia reglamentą, kuris jai steigtų. Ir jie turbūt kaip tik ir užsimtų administravimo klausimais, taip pat įgyvendinimo klausimais transporto srityje, tad labai laiku patikimi šie pakeitimai, jie kaip tik dera su to, ką, ką daro komisija. Kitas svarbus dalykas - saugios parkavimo aikštelės. Komisija remia pastangas šią srityje. kadangi buvo paskirta pakankamai biudžetų iš Europos parlamento pusės, mes esame pradėję tyrimą dėl to, kokios yra galimybės steigti tokios e, saugios stovėjimo aikšteles. Toliau dėl lengvesnių komercinių automobilių, kaip žinote, komisija. Komisija numatom tokius pirminius žingsnius prieš įtraukiant šios automobilius. Taip pat numatom papildomus reikalavimus dėl tachografų. Manoma, kad vis tiek visų pirma reikia bent jau atlikti kaštų nu-, ir, ir išlaido analiz, studijos, studiją. Toliau dėl išmanių tachografų. Buvo išsakytų nuomonių, kad komisijos Komisija siūlo 34 metų datą, kada visi automobiliai jau turės naudoti šios tachografus. Norėčiau pasakyti, kad komisija to nesiūlo. Komisija nesiūlo jokių pakeitimų dėl perinamo laikotarpio. O šis 15 metų laikotarpis buvo 14 metais patvirtintas teisė kuros institucijų reikia taip pat atlikti kaštų naudos analizę dėl tachografų įrengimo e, senesniuose automobiliuose, tai turėtų suteikti daugiau informacijos ir tai galėtų pagrysti ankstesnį tachografų įvedimą. Dar pašinas dalykas, ančiau paminėti, kalbant apie ankstyvą tachografų įvedimą, reikia taip pat pagalvoti ir apie ankstyvesnį kontrolės tarnybo aprūpinimą išmaniomis priemonėmis pavyzdžiui, e, to, tolesnius, e, pavyzdžiui, tam tikrus nuskaitimo prietaisus, be, kur, be kurių, jeigu neturės jų kontrolės tarnybos, tai tachografai bus nenaudingi. Dėkoju. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti ponai Fatinėje už nuomonę. Pozityviai ją vertiname. Tikrai ten yra elementų, kuriems galime pritarti. Pavyzdžiui, kalbama apie kabotažo nuostatų įgyvendinimą. Tai taip pat yra vienas iš, iš tikslų, kuris yra aktualus komisijai. Mes taip pat manome, kad kabotažo tikrės turi būti aiškis ir paprastos ir jos turi būti tinkamai kontroliuojamos praktikoje. Taigi reikia tas taisyklės tinkamai gyvendyti. Dėl lengvesnių komercinių automobilių, kaip jau buvo minėta, norėčiau nu, dar papildyti, kad mes siekiame subalansuoti mūsų prieigą. Matome, kad tokių automobilių naudojama vis daugiau. Taip pat matome, kad jie naudojami ir tarptautinėme eisme. Tačiau taip pat reikia turėti galvoje, kad jie dažnai naudojasi smulkus verslas. Tad reikėtų nenumatyti per daug reglamentavimo. Vis tik Taip pat suprantame, kad yra poreikis jauktis veiksmų, nes kaip buvo pasakyta prieš tai, Jeigu nieko nedarysime, tai kuomet reglamentas bus peržiūrimas po 10-15 metų, tada turbūt reiškinys jau bus gerokai labiau išsiplėtojęs. Nebloga mintis turbūt kalbėti apie tas operacijas šiais automobiliais, kurios tikrai vyksta tarptautiniu lygiu ir kalbėti apie tarptautinius veikėjus. Mes galėtume dėl to toliau diskutuoti. 3.2 straipsnis iš 1071 reglamento valstybių narių galimybė numatyti papildomų reikalavimų profesijoms, greta toks numatyta reglamente. Mūsų požiūris čia yra štai koks. Mums reikia bendrų taisyklių, mums reikia tolesnio derinimo. Todėl siekis čia ir galbūt matyti plačias, platesnius taisyklės įsisteigimui, platesnį taisyklių sąrašą įsisteigimui. Ir tuo pačiu norėtume išbraukti tą galimybę valstybėms narėms vienašališkai galėti numatyti papildomas taisyklės prieigai prie, prie šių paslaugų teikimo. Manome, kad tai yra labai svarbus dalykas komisijos pasiūlyme. Ir dar keletas pastabų baigiamųjų dėl be abejo labai svarbaus ir delikataus kapotažo klausimo. Manome, kad komisijos siūlymas yra geras kompromisas tarp paprastų ir efektyvių taisyklių rinkai, kurios gali būti gerai gyvendinamos, be ko dabar nėra. Ir taip pat be pasinė, kad jau buvo minėta ne kartą esama situacija šiandieną, kad nacionaliniai operatoriai kai kuriuose valstybėse narse tikrai suduria su nemažu spaudimu iš užsienio operatorių. Taigi, net jeigu ir norėtume ilgainiui judėti link bendros vieningos rinkos transporto srityje, matome, kol, kol kas tai dar nepasiekta ir dar nėra sąlygų labai greitai judėti šią srityje ir viską liberalizuoti. Dėkuoju. Dėkuoju, Veronika. Merci, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labai trumpai. Rytoj, kaip sakiau, vyks e, mūsų susitikimas. E, keletas dalykų. Nacionaliniai elektroniniai e, registrai. Dėl teksto mes pateikėme kompromisą. Buvo kalbama apie turtą, kapitalą, apimtį. Mes apie, parengėme kompromisą ir rytai manau, kad galėsime aptarti, ko mes norime neatsisakyti, bet e, pagalvoti, kaip galime pakoreguoti viską dėl e, komandiruotų vairuotojų e, taisyklės jiems taikomos. Aš žinau, kad Martinos nuomonė apie tai kalbama. Dėl kabotažo tai yra labai sudėtingas klausimas. Manau, kad visi sutinkame su tuo, kad reikia kontroliuoti geriau ir tam reikia užtikrinti, kad vairuotojai galėtų grįžti namo. Bet taip pat mes negalime kenkti vidaus rinkai, bet reikia e, užtikrinti ir, kad būtų laikomasi jos normų. Vargu ar daugiau dar galiu ką nors pasakyti. Daug yra diskutuotinų klausimų. Rytoj galėsime pasigilinti viską. Atrodo, bus sudėtinga, diskusijos bus intensyvios, bet e, įdomios ir tikiuosi, kad pavyks susitarti. O dėl lengvųjų kon, komercinių transporto priemonių taip pat bus sunku viską įspręsti. Man atrodo, kad Žožo Bacho pasiūlymas yra įdomus ir reikėtų aptarti. Tai net tik tai 3,5 e, tonos, bet ir e, lengvesnės e, priemonės galėtume aptarti ir tikiuosi, kad rasime gerą sprendimą, taigi labai greitai sustiksime. Taip pat, aišku, atsižvelgsime į komisijos nuomonę. Dėkoju. Logistinis klausimas. Ne dėl turinio Šis teisėkuros e, klausimas labai svarbus ir reikia, kad būtų kaip galima daugiau komiteto narių. E, kai kalbam apie tai, nežinau kodėl, ar buvo labai protinga surenkti šią diskusiją pirmadienį 15 val. Aš žinau, kad ketvirtadienį buvo nutarta sukeisti klausimus, gal kas nors buvo užsijėmęs, gal turiu kitų reikalų ir aš pati, nors esu pranešėję, labai vėlai sužinojau apie tai, kad bus svarstamas šis klausimas. Tikrai šis klausimas labai svarbus, nėra tiek daug tokių svarbių klausimų mes turėtume. Norėčiau, kad būtų atsižvelgta į mano rekomendacijas kitą kartą. Taip, manau, kad mes turime atkreipti dėmesį į vairius elementus, kurių yra įvairiuose dosie, o tie dosie yra labai svarbus. Taigi, šiame komitete mes balsuosime e, kovo 27 ar 28 dieną, o transporto komitete 24 dieną. Na, aš noriu paprašyti jūsų dalyvauti rytoj ryte vykstančiuose balsavimuose. Na, mes kalbame apie transportą, tačiau rytoj transporto situacija Briuselėje bus labai sudėtinga, nes vyks streikas. Taigi ne tik geležinkelių, bet taip pat ir tramvajų, metro ir autobusų streikas. Taigi reikėtų iš anksto planuoti kelionę. Dabar e, atsisveikinu iki rytojaus 9.30, kai pradėsime balsavimus. Ačiū.